kuriuo pasisako ministras Džordželevič. Tai yra komisijos turininko pavaduotojas Aivas vyriausiosios įgaliotinės užsienės reikalams ir saugumo politikai pareiškimas dėl padėties Libijoje. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Man šiandien malonu parlamente atstovauti vyriausiai įgaliotiniai vicepirmininkiai poniai Catherine Ashton, kuri negalėjo atvykti šį, šią popietę į Strasbūrą, kadangi keliauja į artimuosius rytus, kaip jūs tikriausiai žinote. Rengėsi Junktinių tautų generaliniai asamblėjai kitai savaitėjai, taigi aš kalbėsiu jos vardu ir pateiksiu informaciją jai, ko galima greičiau. Lenkijai tai irgi yra labai svarbus e, signalas, kad mes vyriausios įgaliotinės vardu šiandien pasisakome, nes Lenkija labai ryštingai, rimtai įsitraukia į tarptautinės bendruomenės pastangas padėti Libijai ir pirmasis užsienio reikalų ministras, e, kuris vyko į Bengazį, buvo e, Lenkijos užsienio reikalų ministras. Degužės mėnesiai. Praėjo septyni mėnesiai nuo tada, kai prasidėjo revoliucija Libijoje. Per tą laiką pasaulyje matėme daug narsos ir ryšto Libijos žmonių tarpe. Turime pasinaudoti šią galimybę ir juos pagerbti. Per tuos mėnesius ES stovėjo šalia Libijos žmonių ir nuolatos išreiškė paramą jų siekiams - demokratija, teisingumas, laisvė gyventi be baimės. Laisvė ir teisė gyventi be baimės. Susitelkime ties trimis pagrindinėmis rytimis - politinė, diplomatinė arena, antras dalykas - parama tiems, kurie, kurie nukentėjo nuo krizės ir taip pat parama Libijai, perinant į postkonfliktinį periodą. Krizės pradžioje buvo sušauktas neįlinis tarybos posėdis kovo 11 dieną tam, kad ES nusiųsto aišku signalą režimui, kad smurtą reikia, smurtas turi liautis iš karto ir Gaddafis turi pasitraukti. Libijos žmonių teisėti lūkesčiai turi būti gerbiami. Nuo to laiko ES priėmė nemažai ribojančių priemonių, kurių tikslas parodyti, kad režimas turi pasitraukti. Dabar Gaddafis jau pasitraukė iš Tripolio ir jo jėgos išsklaidytos, tiesiog dabar reikia panaikinti sankcijas tam, kad nauja valdžia galėtų tenkinti poreikius vietoje. ES vaidina labai svarbu vaidmenį įvairiose tarptautinėse iniciatyvose, kurių tikslas parengti, išspręsti konfliktą. Vyriausiai galiotinė vicepirmininkė dalyvavo įvairiuose tarptautinės kontaktinės grupės posėdžiuose dėl Libijos, Kairo grupėje, tarptautinių regioninių organizacijų grupėje, kuri buvo įsteigta jos iniciatyva. ES ir toliau energingai dalyvaus Libijos draugų grupėje, kuri buvo įsteigta rugsėjo 1 dieną Paryžiuje. Pirmaisiais mėnesiais taip pat matėme, kaip kenčia Libijos žmonės dėl to, kad režimas imasi smurtingų veiksmų. Mes gil, su giliu nerimu stebėjome, e, kaip vyksta kaip imamasi smurto Tripolio gatvėje, kaip pabėgėliai iš Tripolio bėga į Alžyrą ir Egiptą. ES atsakas buvo esminis, greitas ir veiksmingas. Visa ES suteikė daugiau nei 152 milijonus eurų humanitarnės pagalbos nuo krizės pradžios. Savo ruoštų ECO generalinis direktoratas teikė paramą e, Libijai, taip pat e, Tunisui Taip pat ES padėjo evakuoti daugiau negu 20 tūkstančių trečių šalių piliečių ir suteikė paramą tiems, kurie bėgo nuo konflikto. Taip pat skubos tvarka buvo teikiama parama e, medikamentais, humanitarinė pagalba. Taip pat buvo numatyti logistiniai gebėjimai, koordinacinis mechanizmas buvo numatytas tam, kad būtų galima suteikti, kuo galima greičiau pagalbą naudos gavėjams. Vyriausiai, galėt, vyriausiai galiotinė Bengazija e, lankėsi ir ten atidarė ES tarnybą, kuri, kurios pagalba buvo galima palaikyti santykius su perinamąją tarybą ir dirbti kartu su tomis valstybėmis narėmis, kurios jau buvo beng, atstovaujamos Bengazija. Numatėme sritis, kur galima būtų teikti nedelsiant paramą, žiniasklaidą, naujos valdžios gebėjimų kūrimas, saugumo sektoriaus stiprinimas. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, įvykiai pastarosiomis savaitėmis įsisubavo neįtikėtinų greičių. Gaddafis, Gaddafis pabėgo, jis jau nėra valdžioje, tačiau vis tiek turi daug įtakos šaliai destabilizuoti ir taip pat kelia grėsmę civiliams gyventojams. Mes nuolatos deramės su Gaddafio lojalistais laikinoji valdžia susiduria su didžiuliais iššūkiais viešų paslaugų, viešosios administracijos atkūrimas, taigi reikalinga parama ekonominė prasme tam, kad perėjimas būtų kuo galima efektyvesnis, nusiginklavimas ir integracija įvyktų. Taigi ateinantis mėnesiai bus labai svarbus. ES planuoja savo paramą Libijoje postkonfliktinėme etape. Jau kurį laiką remiamės keliais principais, įskaitant Libijos lyderystę ir tai, kad reikia užtikrinti artimą bendradarbiavimą per jungtinės tautas su visais tarptautiniais partneriais. Taip pat po, kaip ir bet po kokio konflikto e, ir Libijos valdžiai reikalinga, reikalingos lėšos, kad galėtų teikti bazinės paslaugas ir 28 įmonės, įmonėms yra tai, taikomos sankcijos. Taip pat e, bandysime atšaldyti Libijos turtą, kuo galima greičiau. Ir dirbame su stabilizavimo komanda jungtinėmis tautomis per specialų įpatarėją postkonfliktinių situacijų sprendimui. Taigi jau įsikūrėme Tripolyje ir e, bandome vertinti poreikius kritiniuose sektoriuose, Geras tartutinis koordinavimas bus labai reikšmingas, norint sumažinti pastangų dubliavimo riziką per šį labai svarbų perinamąjį laikotarpį. Džiaugiuosi, galėdamas pasakyti, kad jau susitarėme dėl to, kaip bus paskirstyti uždaviniai, bandant patenkinti svarbiausius poreikius Libijoje. Taigi, gerbiami parlamentarai, norėčiau padėkoti e, parlamentui už stiprią paramą per pastarosius mėnesius, pareiškimai ir parlamento rezoliucijos, taip pat konkretūs veiksmai, kurių ėmėsi daugelis Europos parlamento narių, buvo labai reikšmingi ir svarbus tam, kad mūsų pozicija būtų išklausyta ir kad ji būtų tvirta. Tai buvo labai esminė parama. Dėkoju. Ačiū, ponė ministrė. Dabar periname prie politinių grupių atstovų. Pradėsime nuo Europos liaudės partijos. Ponas Sanafranka, trys minutės, prašom. Senor komisario. Pone komisijos nary, pone pirmininkė, jeigu mums reikia šešių mėnesių laikotarpio, kad užbaigtume 43 metų diktatūros laikotarpį, sakyčiau, jog esame šiek tiek išprotėję. Pasižiūrėkime, kiek žmonių prarado gyvybės, koks vyksta kentėjimas, su kokiamis problemomis susidurs ateinančios kartos. Problemos mums visiškai kitaip nušvis. Tačiau matome, kad nors pono Gaddafio režimas ir žlugo, vis dar daug reikia ką nuveikti, e, kalbant apie humanitarinį režimą, siekiant užtikrinti sienų kontrolę, kalbant ne tik apie ekonominį atkūrimą, bet Pereinamasis laikotarpis yra labai sudėtingas dėl sudėtingų aplinkybių. Taip pat būtina užtikrinti, kad tie, kurie atliko nusikaltimus, bus nubausti. Aš sutinku, kas buvo pasakyta tiek kalbant apie NATO, tiek apie Europos Sąjungą. Ypač taip pat reikėtų padėkoti ir tam tikroms valstybėms narėms, ypač galvoju apie Prancūziją ir Junktinę karalystę. Ir ypač reikėtų padėkoti Libijos žmonėms už drąsą, už tai, kad sugebėjo nuversti šį siaubingą režimą. Tačiau mes taip pat suprantame, kad ES po e, pradinių trukčiojimų veikė greitai ir veikė gerai. Ir norėčiau pasakyti, kad šis parlamentas buvo pirmoji institucija ir būtent liberalų frakcija pasiūlė pripažinti nacionalinę e, pereinamąją tarybą ir e, Italija buvo pirmoji valstybė, kuri pripažino šią tarybą. E, mes skiriame 103 e, milijonus Tripoliui. Dabar reikia pasiūlyti delegaciją, užtikrinti jai atitinkamą statusą, kad ji galėtų atlikti svarbų vaidmenį koordinuodama veiklą tarp Libijos ir valstybių narių. Žinoma, taip pat ir jungtinės tautos paprašė, kad būtų atidarytas biuras, kuris atliktų ryšių koordinavimo vaidmenį. Kolegos ministrė, prieš keletą dienų mes paminėjome dešimtasias baisių teroristinių išpolių Junktinėse valstijose metinės. Išpoliai įvyko 2001 m. rugsėjo 11. -ąją. Turėtume prisiminti, kad arabų pavasaris yra toks svarbus pirmiausia dėl to, kad jis teikia orumą ir laisvę arabų valstybėms ir žinoma, jis gali sustabdyti radikalų islamo fundamentalizmą, kuris kyla ir neša frustraciją pereinamojų laikotarpių šiuose valstybėse. Ir Mes nenorime, kad laisvį grėsmę keltų barbariškumas ir fanatiškumas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju dabar SND grupės vardu, ponė Gomeš, trys minutės. Ačiū, mes labai laimingi, kad po 42 metų kančios, kurią nešė diktatūra ir po šešių mėnesių karo konfliktas eina į pabaigą ir kad Kadafi bei jo vyrai bus teisiami. Nuo gegužės mėnesio Bengazija tęsiasi tie neramumai, e, netrukus Libiai turėtų surasti kitų finansinių priemonių. kad galėtų jos suteikti e, Libijos teisėtai valdžiai. Dabar tuo tarpu tie pinigai Kadafio žinioje. Valstybės narės turi koordinuotis tarpusavyje kad ES politika šioje srityje būtų nuosekli. ES nepalieka jokių abejonių dėl to, kad nori užtikrinti laisvę ir teisės Libijos žmonėms. Mes turime skirti įvairią paramą Libijos atstatymui. Reikia skatinti susitaikymą Libijoje, o tam reikalingas nuginklavimas, nusiginklavimas. Ir reikia, kad į visuomenę sugrįžtų tie civiliai, kurie tapo kariais. Reikia remti saugumo reformą ir renkti konstitucinę reformą bei prisidėti prie pilietinės visuomenės sudarimo. Tai, kaip bus laikomasi pažadų, priklausys nuo to, kokie demokratiniai procesai vyks valstybėje, ne tik tais e, Libių dėka, bet ir užsieniečių. Žmonės dėl Kadafio kenčia. Taigi mes esame labai patenkinti, kad laikinasis vadovas Dželili Tripolyje nus, paskelbė, kad Libija bus nuosaiki musulmoniška valstybė, kad nebe bus interpretuojama šariatas kaip anksčiau, kad bus labiau užtra, užtikrinamos moterų teisės, migrantų teisės. Tikrin, tikime, kad įvyks nacionalinis susitaikymo procesas ir jaunimas ir moteris įsitrauks į e, šalies gyvenimą politikoje ir ekonomikoje. Mes turime pasimokyti iš savo veiksmų Libijoje. Kol kas to dar nepadarėme. Ir mes e, dažnai nuolaidžiaudavome šiom šalims, tame tarpe ir Libijai, pamindavimi savo e, vertybės, kadangi iš ten plaukdavo nafta. Grazie per il gruppo. Ačiū. Žodį suteikiu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Gaddafio režimas galiausiai nuverstas Libijoje, tačiau valstybė vis tiek yra baisioje situacijoje po pilietinio karo ir susiduria su eile problemų einamojų momentų. Nacionalinė pirinamoji taryba prisėmė atsakomybę atkurti liberalę ir laisvą Libiją, kur demokratinės idėjos būtų gerbiamos visų. Gerbiami kolegos, nėra lengva misija. Ir manau, kad mūsų vaidmuo irgi yra labai svarbus tam, kad šis siekis būtų sėkmingai gyvendintas. Turime paremti demokratijos įdėgymą visomis priemonėmis ir pasipriešinti bet kokiems veiksmams, kurie kenkia šiems procesams. Kartu su laisva visuomenė mes turime remti ir liberalios ekonomikos sukūrimą. Ekonominis atsigavimas yra labai svarbu, norint užtikrinti šalies galimybę negryžtamai pereiti prie demokratijos. Nu, reikia panaikinti jungtinių tautų sankcijas ir atšaldyti, panaikinti turto užšaldymą. Santykiai tarp ES ir Libijos gali būti grindžiami laisvės ir liberaliomis idėjomis. Strateginiai ekonominiai sektoriai turi tarnauti Libijos žmonių labui. Naftos ir dujų gamyba turi būti vėl pradėta tam, kad būtų finansuojamos Libijos kūrimo pastangos. Libijos valdžios pagrindinis uždavinys yra užkirsti kelią smurtui ir sukurti elementarią teisinės valstybės principų bazę. Reikalinga sukurti veikiančias valstybės struktūras. Iš savo paties šal, šalies patirties, Estijos patirties galiu pasakyti, kad demokratinių institucijų kūrimas gali užtrukti. Viena vertus reikia kantrybės, tačiau šalia to reikia ir aiškių įsipareigojimų, tarybos įsipareigojimų, tam, kad Libija būtų grindžiama demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisų principais. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Dabar žaliųjų grupės vardu ponas Konvenua. Prašom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau ir apie Libiją, ir apie Siriją, ir apie viduriniuosius rytus pakalbėti, kadangi viskas yra tarpusavį labai susiję, susimaišę. Dėl Libijos viskas paprasta ES akimi žiūrint. ES iš vienos pusės labai neblogai sureagavo po to, kai šiek tiek suabejojo. Parlamentas, kaip ką tik tais buvo pasakyta, e, buvo pastumtas pripažinti. Ir šiandieną mes turime ir toliau labai atvirai ir nuoširdžiai diskutuoti su naujaja pereinamojo laikotarpio vyriausybė, kuri bus paskirta. Nes šiandieną tiek Egipte, tiek Tunise susidurėme su tokiamis problemomis, kokią konstituciją kurti. Libijoje lygiai tas pats. Taigi negalima primesti to ir pasakyti, kad štai tokios yra mūsų demokratijos. Nes tuo pat metu visiškai akivaizdu, kad ES gali atlikti labai teigiamą vaidmenį, suteikdama ekonominę paramą, investuodama, o tuo pačiu suteikdama, na, ne tiek, kad ideologinę pagalbą, bet suteikdama techninę pagalbą, atstatant valstybę, kurios nėra. Ir aišku, kad politinės partijos neegzistuoja, atsidūrėme tarsi politinėje dykumoje, kai yra kažkokių tai labai nedaug politinių grupių, individualių, kažkokių kareivų. Kaip juos e, nustumti nuo valdžios? Čia būtent ES turi suvaidinti lemiamą vaidmenį, kadangi tai yra pokarinis laikotarpis, visose šalyse pokarinis laikotarpis yra sunkus. Kaip po to, kai mosuojama ginklais, pertvarkyti visuomenę taip, kad ji funkcionuotų demokratiškai. Taigi vieną gražią dieną reikia, kad parlamentas, komisija ir taryba susėstų prie stalo ir labai išsamei padiskutuotų apie tai, kaip mūsų šalių politikos žlunga per pastaruosius penkerius metus. Nes Visą tai reikia kažkaip susijęti su diktatūromis. Mums reikia patiems pasimokyti iš to, ką mes padarėme. Mums reikia imtis atsakomybės tų šalių atšvilgių. Toliau dėl Sirijos, manyčiau, kad parlamentas turėtų dar toliau nueiti, kalbant apie sankcijos, a, sankcijas. Dabar e, lemiamas momentas Sirijoje. E, čia ne vien apie naftą eina kalba. Ne tik e, apie naftą eina kalba ir su Asadu apskritai nereikia ryšių palaikyti. Dabar yra, sakykime, keturi vienodi, na ne tie gal vienodi pavyzdžiai, bet labai panašus vienas į kitą. Pietų Afrikoje ir visur kitur Turi žmonės suprasti, kad su Asadu jų e, ateitis nesietina ir būtent dėl to reikia numatyti kažkokias tai sankcijas, ne tik kalbant apie naftą. Reikia padaryti taip, kad nebegalėtų e, vystyti biznio e, įmonės, Europos įmonės Sirijoje. Toliau dėl vidurinių rytų. Pone Ešton, palestiniečius bandys įtikinti, kad jie neprašytų jungtinių tautų pripažinti jų valstybę. Jūs imate iš čia labai didelės atsakomybės, nes visi, kas sako palestiniečiams, kad jūs čia ir jiems ten turite pasakyti, kokia yra e, alternatyva, Dabar e, nėra e, jokių e, dėrybų, jokios dėrybos nevyksta tenai, Izraelis nesidera, todėl aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį, kad reikėtų labai atsargiai elgtis. Gal po dviejų metų, gal po metų, gal po šešių mėnesių pradės vykti visiškai atvirkštinis procesas Palestinos teritorijoje. Ir Palestinos valdžia tiesiog atiduos raktą iz izraeliečiams, sakys, pasimkite tą savo žemę, viskas čia yra Izraelis. Tegul Palestina dabar būna Izraelis, taip ir vadinkite ir dabar pradėsime e, kovą One Man, One Vote. Izraelis turės kurti parteido režimą, valstybę ir tada turėsime imti sankcijų prieš Izraelį. Taigi ateitis, kaip matome, ne pati šviesiausia, Šiandieną negalime imtis atsakomybės ir pasakyti uh, palestiniečiams wait and see, reikia jiems pasakyti see what. Jau mėnesių mėnesius matome ir Obama bando kažkaip pastatyti izraeliečius į dėrybų vėžės. Uh, e, kol Libermanas bus valdžioje, tai aš tikrai nematau, ko gero galėtų tikėtis palestiniečiai. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Už dabar konservatorių frakcijos vardu ponas Tanukas. Ačiū pirmininkė. Prieš tai, kol pajėgos išlaisvino Tripolyje, buvo tam tikri bendradarbiavimo centrai, buvo prieštaravimų dėl to piknaudžiavimo, kurį vykdė Gaddafio pajėgos ir Gaddafio lojalistai bei kiti nusikalteliai. Galiausiai Gaddafio režimas buvo nuverstas Tačiau dabar Libijos gyventojai turės sukurti liberalią demokratiją. Vis dėlto nesu tikras, kas yra ta liberali demokratija. Tačiau kai kurie Gaddafio rėmėjai vis dar yra Tripolyje, taigi kyla grėsmė saugumui. Mano frakcija ACR tvirtai remia NATO ir jo e, vykstančias pastangas ir veiklą ir siekiama apsaugoti Libijos civilius gyventojus. Taip pat labai svarbu, kad mes remtume nacionalinę perinamojo laikotarpio tarybą. Ir būtina pasiekti galutinį tikslą, kad būtų įsteigta, sukurta vyriausybė, kurią išrinko patys žmoniai, tam, kad žmonės galėtų būti valdomi sutarimo būdu. Aš norėčiau pakalbėti apie Vokietijos susilaikymą 1973 metais saugumo asamblėjoje, taryboje. Buvo pasveikinta ši drasi iniciatyva e, prezidento Sarkozio kartu su kitais tarptautinės bendruomenės nariais. Tačiau dabar būtina tęsti pajėgas ir remti Libiją, kuomet ji pradeda atsikurti. Ji turi atsigauti ne tik po karo, kuris nužudė daugybę jos gyventojų, tačiau turi sukurti demokratiją ir turi tai padaryti neturėdama jokių pilietinių ar politinių institucijų. Dabar nacionalinės perinamosios laikotarpio tarybos vaidmuo yra labai svarbus, būtina teikti jai visapusišką paramą, būtina užtikrinti saugumą šalyje ir būtina užtikrinti esminės paslaugas piliečiams. Daugelis Tripolio gyventojų šiuo metu, pavyzdžiui, net negali gauti švaraus tekančio vandens. Būtina aiškiai suprasti, kad Gaddafis dingo, tačiau dabar būtina pripažinti perinamojo laikotarpio tarybą kaip esančią instituciją ten. ACR sveikina tai, jog buvo panaikintas turto įšaldimas, kurį taikė kai kurios valstybės narės ir dabar būtina pradėti atkūrimo pastangas ir darbus ir teikti humanitarinę pagalbą. Libijos Libijai būtina teikti finansus ir netgi Londone, Londono sityje, kuriam aš atstovauju, būtina peržiūrėti visus finansus. Ir šis procesas turi vykti be jokios okupacinės užsienio armijos. Ir aplinkinės valstybės tokios kaip Alžyras ir Libija taip pat turi prisidėti. Ir būtina patraukti baudžiamojo atsakomybėm tuos, kurie įvykdė nusikaltimus. Ir Tai turi daryti Hagoje esantis baudžiamasis tribunolas. Tie, kurie padarė baisius uh, nusikals, nusikaltimus žmogiškumui, turi būti patraukti atsakomybėn. Ir būtina atkreipti dėmesį taip pat ir į ilgai kentėjusius berberus, būtina pateikti užuojautą nukentėjusiųjų aukų šeimų nariams būtina sukurti tinkamą konstituciją valstybėje. Mes visiškai remiame naują demokratinę Libiją kaip šio laikinę musulmonišką valstybę, kurioje nebūtų jokio pobūdžio ekstremizmo. Ačiū. Ačiū. GUE frakcijos vardu ponas Portaš. Ačiū, ponė pirmininkė. Arabų pavasaris yra reikšmingiausias pasaulio įvykis šiais metais, be jokios abejonės. Dėl to aš pritariu tam, kad Sakarovo apdovanojimą reikia suteikti šiam revoliuciniam judėjimui. Tai bus labai didelė simbolinė reikšmė suteikiama šiam procesui. ES jos vyriausybė, vyriausybės jau eilę metų bič, bičiuliavosi su dik, diktatoriškais režimais arabų pasaulyje šioje viduržėmio jūros pakrantėje visuomet bandėme kontroliuoti migrantų srautus ir užtikrinti žmogaus teisų apsaugą. Na, dabar situacija pasikeitusi ir kyla klausimas, ar mes tikrai tų pokyčių norime, ar tiesiog norime tų pokyčių apraiškų. Libijoje civilių aukų, nukentėjusiųjų apsauga persikėlė nuo kovos mūšių, prie apsaugos, kurią suteikė NATO. Tie veiksmai pradėti Paryžioje, Londone išplėtė NATO įgaliojimus, mandatą. Taigi buvo tikrai piknaudžiaujama procesu ir dėl to NATO, ne NATO bombomis buvo laimėtas karas, bet revoliucija triumfavo Tripolyje bombomis tiesiog buvo numatyti kontraktai įvairioms, įvairioms vyriausybėms. Taigi turime labai atidžiai vertinti visą šį procesą. Man rūpi ir kiti dalykai, ponė pirmininkė. Aš norėčiau, kad nacionalinė laikinoji taryba laikytųsi tų įsipareigojimų, kurių prisėmė dėl nacionalinės dėl šalies sutaikim, susitaikymo, žmogaus teisių, ypatingai moterų, imigrantų teisių. Europa turi padėti paremti tarybą šiame procese. Na, kiekvienas pavasaris baigėsi rudenį, net ir Libijoje taip atsitiks. Ir Libijoje, valstybėse į pietus nuo Saharos, žmonės uh, E, pabėgo, bėgo į Tunisą, kitas šalis ir nesusilaukė jokios paramos. Jom, jiems irgi reikia pavasario, jie irgi laukia pavasario. Taigi tai ne vien tik tai Gaddafis ir NATO lėktuvai, kurie žudė civilius. Matėme baisių dalykų kuriuos darė ir sukilėliai. Taigi apie tai turime irgi kalbėti ir tų dalykų neužglaistyti, jeigu norime, kad tauta susitaikytų. Visi demokratiniai judėjimai turi būti realūs. Turime leisti žmonėms kontroliuoti savo likimą. O Europos vaidmuo neturėtų būti kištis. Neturime rodyti ir dvigubų standartų. Negalime pasmerkti represijų Sirijoje ir taikyti su to, kas vyksta Bahreinė turime pasirūpinti, kad žmonės būtų apginami, apsaugomi visur. Tai yra tik vienintelis būdas, kaip arabų pavasaris galėtų klestėti. Tik tuomet, jeigu arabai bus patys už tai atsakingi. Ačiū, sako pirmininkė. FD frakcijos vardu, ponas Provera, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Spalio 5 dieną, 2010 m. spalio 5 dieną, komisaras Fiulė ir komisarė Malström kalbėjo apie bendradarbiavimą, sienų valdymą, migrantų srautus, tartautinę pabėgėlių apsaugą, prieglopšio prašytojus. Ši ambicinga darbo tvarkė buvo pertraukta ir NATO įsikišo ir pasikeitė valdžia Tripolyje. Pirmasis tikslas, mano manimu, yra dirbti kuo galima greičiau vėl su Libija, valdant migrantų srautus ir siekiant užtikrinti sienų apsaugą, kovojant su terorizmu. Dar vienas lygiai taip pat svarbus dalykas yra parama naujiems Libijos lyderiams ir laisvų rinkimų suorganizavimas, surengimas. Tai turėtų būti pirmasis žingsnis ilgame procese, kuris, aš tikiuosi, vieną dieną virs demokratišką, stabilę valstybę. Kurti demokratiją yra kur kas sunkiau nei laimėti karą. Ypatingai jeigu ta valstybė net neprisimena, kuomet turėjo demokratišką vyriausybę. Taigi aš norėčiau sužinoti, kokių konkrečių programų mes galėt, kokias konkrečias programas galėtumėme įgyvendinti skubiai tam, kad pilietinė visuomenė būtų padrasinta, ypatingai inteligentai, šviesų žmonės, kurie bus pagrindiniai veikėjai, kuriant tikrą demokratiją žmonių protuose ir širdyse. Ačiū. Trenta. Ačiū dabar neprisijungusių vardų, ponas Mölcer, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary. Politiniai pasikeitimai yra susiję ir su tuo, ar Libija patirs chaosą, o tai priklausys nuo to, ar Libijai pavyks sukurti demokratinę sistemą. Ir tai savo ruoštų priklausys nuo to, kaip Libijai pavyks susidoroti su savo praeitimi. Matėme, kad Turkija, pavyzdžiui, neigia Armenijos genocidą ir tai yra problematiška tvarkantis su praeitimi. Kalbant apie politinę lyderystę e, tokiuose kariniuose chaosuose. Matome, kad e, ginklų atsargos yra pavojingas dalykas. Pavojinga, kuomet ginklai patenka jauniems žmonėms, tuomet pratrūksta smurto proveržiai. Reikia užkirsti kelią ir tam, kad tokie ginklai nepatektų į teroristų rankas. Ir atsižvelgiant į nacionalinį Libijos gyventojų pasididžiavimą, jie gali manyti, jog jungtinės tautos kelia grėsmę. Tačiau jeigu nebus užtikrinta laikinoji taryba, laikinoji vyriausybė, tuomet Libija gali atsidurti politinėme vakume. Taip pat nėra aišku, ar pakaks panaikinti turto įšaldymą tam, kad būtų galima atkurti Libijos ekonomiką. Dėkuoju uždėmesį. Ačiū. Ačiū. Dabar periname prie kitų kalbėtojų. Ponas Brokas, dvi minutės. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Visuomet gera išgirsti, kad žlugo diktatūros šias geras žinias atnešė kovotojai už laisvę. Tačiau taip pat norėčiau pabrėžti, jog tai yra ir NATO ir kai kurių ES valstybių narių pasiekimas, kurios ėmėsi vadovaujančio vaidmens. Tačiau koordinuota ES politika, taip pat ir išorės veiksmų tarnybos koordinuojama veikla prisidėjo prie šios sėkmės visiškai aišku, kad sėkmė kuria sėkmę. Turime turėti omenyje, kad tai yra pereinamasis laikotarpis. Per ilgą laikotarpį tai nėra susiję vien tik tai su pinigų klausimu. Libija gamina naftą, tai visiškai aišku, tačiau būtina sukurti demokratinę valstybę, būtina padėti jauniems žmonėms, sukurti infrastruktūrą, imtis kitų priemonių tam, kad galėtume matyti teigiamą rezultatą ir tarp valstybių, sukuriant partnerystės su pietuose esančiomis valstybėmis. Tačiau taip pat būtina pripažinti ir komisija turi prisiminti tai, kad lėšos, kurias skiriame, neturėtų būti skiriamos studijų finansavimui. Mes norime projektų, norime greitai matyti veiksmus, kurių būtų imamasi, nereikėtų atidėlioti tam, kad žmonės galėtų greičiau pamatyti geresnės gyvenimo sąlygas Libijoje. Ir dar viena pastaba apie artimuosius rytus. Mes galėsime apie tai padiskutuoti vėliau. Mes pasisakome už dviejų valstybių sprendimą. Tai reiškia, jog reikėtų taikyti jungtinių tautų rezoliuciją, tačiau taip pat ir Izraelis turėtų imtis savo žingsnių iš savo pusės. Būtina kalbėti apie vienybę pačioje, pačiose jungtinėse tautose ir aš esu įsitikinęs, kad tai, kad vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams yra artimuosiuose rytuose, tai rodo, jog ji tiesia tiltus. Mums tai nėra lengva, tačiau esame įsitikinę, kad tokius tiltus galima nutiesti ir mes kartu galėsime atnešti geresnę ateitį regione. Dėkoju. Ačiū. Dabar ponas Pancerį, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dar tebėra senojo režimo e, šalininkų besipriešinančių ir nacionalinis pasipriešinimo komitetas visą laiką rizikuoja atsidurti delikačioje situacijoje, tačiau manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kokia situacija gali susilostyti po karo. ES labai svarbus vaidmo laukia Libijoje ir e, maisto e, produktai ir e, pasienio kontrolė ir ginklai ir visa kita reikia, kad visam tam ruoštumės ilgi, ilgesniam ir vidutiniam laikotarpiui. Taigi tas pereinamasis laikotarpis taip pat e, lauks iš mūsų, kokį atsaką galėtumėm duoti institucijų statymo prasme. Po karo Europos Sąjunga kol kas nesuvaidino svarbesnio vaidmens. Dabar reikia padaryti taip, kad ES kaip tik tai įgautų daug didesnės svarbos. Mes savo vaidmenį turime atlikti, turime dalyvauti dėrybose, e, kurios apspręs naują vaizdą regione. Sakykime, kad ir e, Turkijos kai kurie veikėjai labai triumfališkus vizitus atliko į, Europą, į arabų valstybės. Mes būtinai turime rimtai dalyvauti šiame pokarinėme laikotarpyje Libijoje. E, Dabar matomegi, kad e, tarp valstybių narių vyksta savotiška konkurencija ir ta konkurencija tikrai nėra sveikintina. Žinoma, už visko slypi energetiniai, e, ekonominiai interesai, bet mes turime dirbti, turime savo vaidmenį kaip ES atlikti o kelias laukia ir ilgas, ir sunkus. Nereikia, nereikia susidaryti tokios nuomonės, kad šitose valstybėse demokratija yra savaime suprantamas ir iškovotas dalykas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad parlamentas, kaip ir aš, apgalėstavome dėl to, kad ledeštin šiandien nėra. Viena vertus pripažįstame, kad jos darbas šiame regione yra ypatingai reikšmingas, ne tik artimų rytų taikos procesui, bet ir kalbant apie platesnį regioninį saugumą ir stabilumą, kuris, kaip dažnai buvo pasakyta ir teigiama, dramatiškai pasikeitė dėl neįlinių įvykių arabų pavasario ir jo padarinių. Ties, e, kurios įvyko kovo 8, man atrodo, kai daugelis mūsų reikalavome, kad ES pripažintų nacionalinę laikinąją tarybą Aš turėjau garbės būti vienu pirmųjų politikų Europoje, kuris Mahmad Čabril e, pasveikino atvykstantį čia į mano tarnybą, dabartinį ministrą pirmininką. Ir tuo metu baroninė Ešten labai nenoriai, norėjo, ne, nenoriai įsipareigojo. Ir aš manau, kad apmaudu, kad taip yra, nes e, ponas Džabril iškart po to nuvyko į Paryžių ir jį pripažino ir. Prancūzijos prezidentas. Taigi šis parlamentas buvo informatyvių, naudingų, įkvepiančių diskusijų šaltinis. Tačiau šiandieną mes žvelgiame į Libiją, kuri pasikeitė nuo to, kai posėdžiavome Liepos mėnesį. Ir visame regione įvykiai, kuriuos sukėlė arabų pavasaris, vyksta ir Egipte, Tunise, kur greitai įvyks rinkimai. Taigi tų įvykių yra daug ir mano pagrindinė informacija šiandien parlament, parlamentui ir kitiems, kurie klausosi, kad turime būti pasirengę pokyčiams, bet taip pat turime būti pasirengę ir neiškumui, nes ateitis tikrai nėra tokia iški, kaip tikėjomės prieš keletą mėnesių. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad tikrai tikiuosi, jog parlamentas pritars konsensusui, kad Sakrovo premija turėtų būti įteikiama arabų pavasario kankiniams ryškiausiams asmenims, tai būtų labai svarbus gestas, rodantis, kad mums svarbi yra demokratija ir žmogaus teisės ir norime jas išplėsti ne tik Libijoje, Tunise, Egipte, bet dar plačiau arabų pasaulyje ir visur kitur. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole. Ačiū. Ponas, ponė Brantner, pusantros minutės. Sveiki atvykę, ponė Fiulė. Man atrodo, kad dabar Libija atsidūrė kryškelėje, kitos savaitės bus labai svarbios. Laukia ir geri, ir blogi dalykai, mus pasiekia ir geros, ir blogos žinios. Vandens tiekimas, švietimas, lyg ten kažkas pajudėjo, bet jis, islamistų vaidmuo nėra aiškus. Taigi, aš manau, kad dabar po susiskaldimų turime veikti jau iš vien turime susivienyti, laikytis bendro požiūrio. Yra keletas ryčių, kur turėtumėme skirti daugiausia dėmesio. Pirmiausia, Europa turi skirti ekspertinę žinią, žinią ekspertinės. Um, ekspertinius įgūdžius, siekiant suvienyti taip smarkiai susiskaldžiusią valstybę. Taip pat reikalinga parama naujiems Libijoms, Libijos vadovams, tam, kad visi, kurie griebėsi smurto, būtų patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Taip pat ES turi teikti paramą saugumo reformos rytyje, taip pat teisingumo reformos rytyje, kartu su kitais regiono veikėjais, lankščiai turi tą daryti. Ir ypatingas dėmesys turi būti skiriamas visų tų, kurie dalyvavo ginkluotose konfliktuose reintegravimui. Taip pat turime nepamiršti ir privataus sektoriaus. Aš manau, kad Europos įmonės, kurios bando gauti didžiulius energijos išteklius iš tos valstybės, turi prisimti svarbę atsakomybę. Valstybė turi laikytis skaidrių, skaidrumo taisyklių. Europos komisija galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį ir raginti Europos bendrovės laikytis e, Elksenos kodekso, kadangi kol kas neturime teisinių kitų priemonių. Ir galiausiai tikiuosi, kad jūs prižiūrėsite, koks bus moterų vaidmuo naujojoje Libijoje. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Koval, dvi minutės, prašom. Ačiū. Komisijos nary. Aš žvelgiu į dabartinę padėtį Libijoje ir man atrodo mes turėtume atkreipti dėmesį mūsų vaidmeniui kaip Europos Sąjungai. Mes turime kalbėti vienu balsu. Labai skaudu matyti, kad mes nekalbame vienu balsu o reikėtų, kad kalbėtume vienu balsu ir kad jis būtų aiškiai girdimas, kad nebūtų jokių dviprasmybių. Mes turime pasiūsti aišku signalą ne tik Libijai, bet ir kitoms valstybėms. Kitos valstybės, kurios išsilaisvino revoliucijų dėka. Tačiau šiandien iš tikrųjų turime kalbėti apie šių valstybių visuomenės, apie jų gyventojus. Ir tokiuose valstybėse, kurios patiria transformaciją, labai svarbus pasirengimas laisviems rinkimams, demokratijai. Tam reikalingas didžiulis darbas, didelė parama iš visų ES valstybių narių pusės. Mes turime pasiūsti aiškę žinę, turime padėti jiems, turime jiems parodyti kelią, kurio ėmėsi daugelis valstybių visame pasaulyje. Taip pat turime pagalvoti apie tokias valstybės kaip Šiaurės Afrikoje. Pagalvokime apie visus tos jaunus žmonės, kurie dalyvauja demonstracijose demonstracijose, protestuose, kurie nori laisvės, nes nemato ateities savo valstybėje, nes jie jaučiasi nereikalingi savo pačių valstybėse. Taigi turime pagalvoti apie ateitį, neturime galvoti vien tik tai apie humanitarinius klausimus, tačiau ne tik apie išteklius, tačiau taip pat turime galvoti ir apie švietimą, universitetus, galimybės, tam, kad šie žmonės, kurie protestuoja, kurie rizikuoja savo gyvybėmis, kad jie nesijaustų nuvilti dėl to, kad jų gyvenimas nepasikeitė praėjus dešimčiai metų. Ir čia ES turi didžiulę atsakomybę pateisinti žmonių lūkesčius, kurie laimėjo savo nepriklausomybę. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Angurakis, pusantros minutės. Ačiū. NATO karas prieš Libiją pasiekė kulminaciją Tripolyje ir kitur. NATO, JAV, ES karo mašina su savo kariniais veiksmais. Todėl dabar yra visiškai atsakinga už šiuos nusikaltimus. Taip vadinamoji opozicija yra Gaddafio bendradarbiai ir karališkoji šeima turi būti nubausti. Mes turime apriboti JAV barbariškumą ir veidmainystę, kurią, kuri buvo atskleista. Tartautinės žiniasklaidos agentūros prisidėjo prie propagandos skleidimo. Ir dabar matome, kad NATO pajėgos visiškai kontroliuoja Libijos naftos išteklius. Taip pat ES tarybos sprendimas priimtas balandžio pirmą dieną dėl karinių operacijų Libijoje parodė, kad valstybių narių vyriausybės ir toliau plėtojo savo imperialistinę agresiją tam, kad būtų galima kurti ES monopolijas. Dabar yra visiškai aišku, kad žmonės, kurie tai pradėjo, sukurdami neskrydžių zonas, dabar teigia, kad opozicija laimėjo, o tai yra ta pati NATO, ES ir JAV. Vienintelis būdas išspręsti tokią padėtį yra sustiprinti kovą prieš imperializmą ir NATO ir atrasti naują kelią į vystimąsi ir laisvę. Tai yra vienintelis būdas, kuomet žmonės pradės dirbti kartu. Ačiū. Dėkoju. Ponas Batten, vieną minutę prašom. Bet pono Batino nėra salėje, tuomet ponas Mauro, vieną minutę prašom. Grazie, signor Presidente. Eh, signor komis... Dėkoju, pirmininkė. Pone komisarė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į vieną vietą rezoliucijoje eh, dėl Libijos, dėl kurios balsuosime rytoj čia, kur prezidentas Želilas paskelbė, kad Libija nori, kad, kad Libija nori būti iš nusaikaus, nusaikia musulmoniška valstybė. Ir tai yra labai gerai ne tik Libijai, bet visoms viduržėmio jūros šalių, šalims ir, ir, ir Egiptui, ir, ir kitoms šalims, ir Sirijai. O klausimas mano būtų toks, ką šiandieną mes darome bendraudami su tomis šalimis ir e, šiandieną nusprendėme. Šiandieną žinome, kad Konstitucija vaidina svarbiausią vaidmenį ir e, Sudano bei E, JAV konstitucijose matome žodį Dievas, tačiau rezultatas ne tas pats. E, nei Kinijos, nei Prancūzijos e, konstitucijos nepanašios. Aišku, vertybės ir realijos skiriasi, bet mums tiesiog labai rūpi, kaip mes galime savo ateitį apspręsti kartu. Siūlau, kad iš konstitucijos konstitucinio komiteto bei iš Europos komisijos ir iš parlamento, kad siūstumėm, e, siūstumėm stebėtojus. Aišku, mes jiems nesakysime, kokia ta konstitucija turi būti, tiesiog galbūt išdėstytumėm labiau principus, pagal kuriuos turi būti kuriama demokratija ir konstitucija. Pane De Kaiser, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Du klausimai ir labai pritariu ponui Moro ir ponui Povera. Pirmiausia, dėl šariato ir antras klausimas būtų susijęs su imigracija. Man buvo pasakyta, kad Europos vėliava plevesuoja Tripolyje, tai yra labai gerai, tačiau Libijos revoliucija dar priklauso Libiams. Ir jeigu mes turime paremti pereinamąjį laikotarpį, tai reikia, kad įsigilintumėm į esmę. Dėl, še, dėl šariato. Visi sako, kad, e, bet Žalilas sako, kad e, ta šariatas bus švelnus, bet man rūpėtų išsiaiškinti daugiau, ką tai reiškia švelnus šariatas. Čia yra tik tais gal interpretacijos klausimus. Ir konstitucijoje, ir visur gali labai nemalonių dalykų įvykti su tuo šariatu. Su e, Libijos moterimis susi aptikome jos nuostabios moterys, bet jos norėjo, kad būtų suteikta moteriams sprendimo teisė, dėl ko buvo kovota metų metus. Jos sakė, kad ir toliau kovos, viena iš jų buvo išprievartauta ir aš norėčiau visų tų moterų, kurios kovojo vardu, kurios nori sprendimų galios, kurios nori kitokios Libijos pasakyti, e, kad ta konstitucijos, tie konstitucijos rėmai galbūt nėra tokie geri, kokie jie pristatomi. Mums reikia apie viską labai labai rimtai pagalvoti. Toliau imigracijos klausimas. Aš buvau tarp pirmųjų, kurie kovojo prieš susitarimą su e, Kadafiu dėl migracijos. E, labai e, žvaliai laužydavo žmogaus teisės Libijoje ir visą tai puikiai visi žinojo. Uh, Ir dabar ta visa, e, vis, visi tie migracijos klausimai subsaharinėje Afrikoje iš tiesų didžiulė, didžiulė problema būtų. Tai reikėtų galbūt apie tą imigraciją galvoti demokratijos e, vystimosi plotmėje. Reikia e, juk darbo jėgos, ar nereikėtų į tokį projektą uh, investuoti, kada bus imigruojama į Libiją dėl to, kad Libija geriau vystytųsi, o ne tam, kad imigruojama, kad ten būtų kūriamos migrantų stovyklos. Taigi e, komisija kartu su parlamentu raginčiau persvarstyti iš naujo tuos klausimus. Jie nenauji, bet galbūt reikėtų juos naujoje šviesoje pažvelgti. Dėkoju. E, Lokviller, viena minutė su puse. Dėkoju, ponė pirmininkė. Situacija Libijoje mums leidžia tikėtis, kad ateityje jau nebe vienas žmogus spres, koks gyvenimas turi būti toje šalyje. Galima tikėtis, kad bus sukurtos naujos struktūros, labai svarbu, kad ES dalyvautų tų struktūrų kūrime kad visi piliečiai būtų lygus prieš įstatymą, kad būtų užtikrinamas teisinis saugumas. Labai svarbu, kad dabartinėje situacijoje mes visą tai, e, kaip reikiant, rimtai pabrėžtumėm. Taip pat būtų pageidautina, kad Libijai nuspręstų dėl universalių žmogaus teisių, kad tos teisės būtų įrašytos į jų konstituciją ir kad jie nuspręstų saugoti žmogaus orumą. Taip pat būtų gerai, jeigu Libijoje būtų panaikinta mirties bausmė. kai kuriuose musulmonų visuomenėse, sakykime, kaip, kaip antai Turkijoje, įmanoma. Tai reikia padaryti, kad ir kitur tai būtų įmanoma. Taip pat reikėtų, kad Libija pasižiūrėtų, kokie nusikaltimai žmonijai buvo padaryti praeitie. E, mes e, žinome, turime jau tokių pavyzdžių, turime pavyzdžių Latino Amerikoje, vieni jų geri, kiti blogi, reikėtų remtis gerais E, labai nesena praeitimi beje. Mes žinome, kad e, karo metu ne kažkuri tik viena pusė pamina žmogaus teises. Reikėtų e, įsiklausyti į tai, ką sako Amnesty International apie tai, kaip žmogaus teisės buvo pažeidinėjimos iš vienos ir iš kitos pusės ir kad tie nusikaltimai būtų kaip reikiant išnagrinėti ir už juos baudžiama. Dėkoju, ponas Prėda. Pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmadienį po pietų per šią plenarinę sesiją mes turėjome parengti rezoliuciją dėl Libijos. Ir aš sakiau tada pirmadienį, kad reikia balsuoti dėl to dar prieš sugaunant Gaddafį arba laukiant, kol jis pabėgs iš šalies. Aš tikiuosi, kad režimas. Aš tikėjau, kad režimas, režimas neišgyvens kitos, iki kitos mūsų plenarinės sesijos, nors yra dar tam tikrų vietų, kuris yra įsitvirtinęs. Taigi Libija išgyvena perinamąjį laikotarpį demokratijos link, akivaizdu, kaip teigia kiti kalbėtojai. Libijos žmonės patys išprovokavo šį procesą. Tačiau tuo pat metu ir Europos valstybės suvaidino svarbų vaidmenį, ieškant tarptautinio konsensuso dėl karinių intervencinių veiksmų ir kelios valstybės pačios buvo įsitraukusios į NATO operacijas civilinių piliečių apsaugos vardan, saugumo vardan. Šalia to dar mums tenka nemenka atsakomybė, kalbant apie institucijų kūrimą, demokratinės politinės sistemos kūrimą, kuri pasirūpintų žmogaus teisų apsaugą. Ir aš sveikinu Mario Mauro pastabą. Visi suprantame, kad toks atkūrimas neprasidės kol nebus išspręsti saugumo klausimai. Jis teigia, kad Libijos atkūrimas priklauso nuo nacionalinio tautų susitaikymo. Tai reiškia, kad reikia ištirti nusikaltimus padarytus Gaddafi režimo metu ir už juos nubausti. Taip pat reikia užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems, kurie nukentėjo per revoliuciją, nepriklausomai nuo to, kas tuos nusikaltimus padarė. Ačiū. Dėkoju. Kitas kalbėtojas, ponas Gualtieri, dvi minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Po 42 metų diktatūros ir 6 mėnesių konflikto Libija atsidūrė ant naujos istorijos lenkščio. Ir dabar jau galima atverti e, duris demokratijai ir taikai bei vystimuisi. E, niekas neturėtų Mm, siūlyti Libijai kažkokiu tai gatavų sprendimų. Labai svarbu vaidmenį turi atlikti, e, turi atlikti e, Europos Sąjunga pereiname jame demokratizacijos procese Libijoje. E, labai konflikto pradžioje išsiskirdavo Libijos vadovų nuomonės. Konfliktas beje buvo labai išmintingai E, lydimas NATO. Mes norėtumėm tokių veiksmų, kurie duotų rezultatų ir Bengazija, ir Tripolyje e, turi būti atitinkamos misijos ir biurai kuriami. Dabar politinė strategija turi būti stipri ir patikima, kad e, gimtų daugia šaliai efektyvūs veiksmai, galintys užtikrinti tam tikrą koordinavimą, kad nesidubliuotų įvairūs veiksmai, kad būtų išvengta konkurencijos ir kad būtų Libijai suteikta tikra pagalba, o tas pereinamasis laikotarpis iš tiesų bus ilgas ir sudėtingas bet jo metu reikia, kad įvyktų nacionalinis susitaikymas ir kad e, reikėtų vengti, kad e, atsirastų naujų nesutarimų ir kad dėl to kentėtų demokratija. Reikia, kad civiliai e, dalyvautų e, vad, naujuose, naujų vadovaujančių sluoksnių kūrime ir reikia užtikrinti e, viešąją tvarką. Žinoma, yra dar ir toks klausimas kaip pasienio kontrolė, saugumas, teisės sistemos sukūrimas, ginklų kontrolė, bet kita vertus reikės iš tiesų e, demokratiją kurti dialogo, lyderystės kūrimo bei planavimo pagalba. Europos parlamentas yra pasirengęs e, atlikti jam priderantį vaidmenį bei skirti deramą paramą. Ačiū. Ačiū. Dabar ponas Danžon, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Tikiuosi, kad rytoj e, ta e, rezoliucija, dėl kurios balsuosime, bus lygiai tokia pat gera kaip ta, už kurią balsavome prieš 6,5 mėnesio. E, daug kas paaiškėjo, kad e, teisinga yra Kadafi režimo pasmerkimas, e, noras apsaugoti civilius, saugojant karinėms pajėgoms. Visos tos nuostatos buvo nubalsuotos prieš balsuojant jungtinėse tautose čia. E, ir tai iš tiesų teisingos nuostatos. Reikia visas šalis pagerbti, taip pat ir Europos šalis, jų daug. Jos labai e, teisingai, diplomatiškai ir karinė prasme paremė Libiją ir tikrai norėčiau 19 e, kovo e, prancūzų pilotams padariusiems žygdarbį, pareikšti pagarbą, to tikrai ne, nebus per daug. Tačiau per didelio entuzijazmo nereikia. Jei e, Kadafio karalyje baigėsi, tai konfliktas toli gražu dar nesibaigė. Labai daug problemų yra, tas karas toli gražu nelaimėtas ir dėl to ES turi ir toliau laikytis jai pridarančio stipraus vaidmens kartu su kitais tarptautiniais veikėjais, turime siūlyti dar stipresnę paramą, e, dar stipresnę negu e, humanitarinė parama, turime e, lydėti pilietinės visuomenės kūrimas įvairių struktūrų, valdžios struktūrų bei saugumo kūrimą. Visa tai turi būti paremta aiškių principų. Patys Libiai turi vykdyti perėjimą ir niekas, net jeigu juos jeigu vadovaujasi ir pačiais tauriausiais ketinimais, negali pakeisti pačių libių ir jiems priderama priimti sprendimą. Ačiū. Pone Kopa, vieną minutę. Pone pirmininkė. Kova Libijoje rodo, kad tinkama pusė laimėjo Šiandien didžiausias klausimas yra šalies atkūrimas remiantis demokratiją ir lygybę. Tačiau padėtis yra ypač sudėtinga, tūkstančiai žmonių yra atsidūrę sudėtingose sąlygose, nėra vandens, vaistų, maisto, reikia pasirūpinti pabėgėliais. Taigi aišku, kad ES pareiga yra suvadinti savo vaidmenį ir pagelbėti šiems žmonėms. Humanitarinė pagalba yra prioritetas numeris vienas, tačiau šalies atkūrimas reiškia, jog reikės užtikrinti teisinės valstybės principus, demokratiją, taip pat imtis sutaikinimo. Tai yra iššūkiai, su kuriais turės susidurti Europos Sąjunga. Kol kas mes ne visiškai gerai veikėme Libijoje, mes nekalbėjome vienu balsu ir manau, jog palikome NATO nuveikti didžiąją dalį svarbaus darbo. Šiandien mes esame pasiryžę sukurti naują Libiją, kuri jau gimė ir kuri, esu tikras, tikra, atstovauja daugiau žmogaus teisų ir taip pat padės įgyveninti žmonių lūkesčius. Ačiū dabar ponas Fisas, pusantros minutės, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Laimiai Libijos opozicija, padėjus tarptautiniai bendruomeniai, padėjo nuversti Gaddafio diktatūrą. Dabar turime sugauti uh, leitenantą ir nuteisti jį už žmogaus teisų pažeidinėjimus ir galbūt taip pat už nusikaltimus žmogiškumui, kuriuos jis padarė. Dabar yra labai svarbu susikoncentruoti ties tuo, jog reikia atkurti šalį ir sukurti Libiją, kuri būtų demokratiška valstybė, paisanti teisinės valstybės principų. Taip pat būtina sukurti infrastruktūrą, užtikrinti vandens, elektros ir naftos tiekimą, Būtina sukurti naują, naujas policijos pajėgas, būtina demilitarizuoti šalį, nuginkluoti šalį. Šiuo metu visoje šalyje randami ginklai yra labai svarbus. Taip pat neturime pamiršti ir e, svarbos to, jog būtina kalbėti ir apie kaiminės valstybės. Turime e, pasižiūrėti į tą padėtį, kuri atsiras, kuomet nusikaltėliai grįž į savo gimtasias teritorijas. Taip pat turime užtikrinti, kad Libijos gyventojai, kurie išvyko iš savo gimtųjų vietų, saugiai galėtų grįžti namo. Ir tai yra labai svarbu siekiant visų mūsų tikslų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū. Ponas Busutil, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Tai, kas nutiko Libijoje, buvo išsipildžiusi svajonė ir aš norėčiau pasveikinti Libijos žmonė, žmonės už jų narsą, drąsą. Taip pat norėčiau išsakyti solidarumą nukentėjusiųjų artimiesiems ir šeimoms. Aš didžiuojuosi ir mūsų parlamentu, kuris vienas pirmųjų paskelbė neskraidimo zoną ir palaikė laikinąją tarybą. Dabar reikia padėti Libijos žmonėms žengti pirmin, kurti valstybę, kuri būtų pagrįsta taika, demokratija, teisingumu ir laisvę. Dabar turime jiems padėti grįžti į normalią situaciją, tam, kad žmonės galėtų normaliai gyventi, gautų prieigą prie bazinių dalykų, sveikatos priežiūros, elektros, vandens, ir galėtų dirbti. Tai suteikia žmogui orumo. Taigi taip turime padėti Libijai, kad ji sukurtų demokratinės institucijas, kurios gerbtų laikytųsi įstatymų ir kad būtų vykdomo, vykdomoji valdžia atskirta nuo teisinės valdžios, nuo teismų. Turime nemažai patirties ir galime ją pasidalinti. Turime padėti jiems sukurti demokratinę aplinką Turime padėti Libijos žmonėms kiekviename jų žingsnėje demokratijos link. Ačiū. Dėkoju. Ponas Svensson, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tik, tikė, turėjome daug vilčių ir tikiuosi, kad tos viltys bus įgyvendintos e, per rezoliuciją ir konkrečiai įdėktos Libijoje. Pone pirmininkė, matyt reiktų teikti, kad Junktinės Amerikos valstijos šį kartą ne, negrėžė pirmojų smūjų. Europa buvo veiksminga ir efektyvi, būtent Europos Sąjunga irgi nebuvo pradžioje vieninga tačiau vis tiek sugebėjome parodyti vienybės. Ir dabar atkuriant demokratiją Libijoje mes turime pasimokyti iš ankstesnių pamokų. Stabilumo nebus, jeigu nebus demokratijos. Ir dėl to labai svarbu Libijos konstitucijoje akcentuoti demokratijos reikšmę. Demokratijos, kuri būtų naujos šalies Libijos pagrindas. Mes turime susitarti ir dėl to, kad Gaddafis turi arba palikti šalį, arba turi būti teisiamas. Turi, ta, santykiai tarp Libijos ir ES turėtų būti aiškus ir jie neturėtų būti grindžiami vien tik tai naftos gavybos aspektu. Reikia atkurti demokratiją Libijoje ir būtent e, tokie, tokios idėjos buvo šiandien nu, išsakomos kolegų. Būtent turime padėti susikurti demokratiją Libijos žmonėms. Ačiū. Periname prie spontaniškų pasisakymų. Pirmiausia, kviečiu Pone Andrikinė, vienai minutiai. che però non è in aula, quindi l'onorevole Kelly. Atrodo, kad jos nėra tuomet ponas Kelly. Ačiū pirmininkė. Mes Visi girdėjome istorijas apie Siriją. Viena vertus puiku, kad tos istorijos yra geros. Ir gera žinia yra tai, kad diktatorius Gaddafis buvo priverstas palikti šalį. Mes visiškai remiame revoliuciją, NATO ir visą, kas įvyko Libijoje. Mes ir toliau reikšime ir tęsime savo paramą. Dėkojame ponui Sarkozijai ir Kameronui už jų vadovavimą. O dabar turime pasižiūrėti į ateitį. Libija turi tam tikrų prienašumų, ji turi finansinių išteklių, todėl gali užtikrinti savo ateitį. Ir taip pat turi naftos išteklių, dėl to ateityje galės užtikrinti gerą gyvenimo lygį. Lady Ashton taip pat turės suvaidinti savo vaidmenį tam, kad užtikrintų stabilumą šalyje. Ir taip pat, kad užtikrintų tai, jog Libijoje būtų įsteigta demokratinė vyriausybė. Dėkoju. Ačiū. Pone Nedelčeva, prašom. Pone pirmininkė, Pone pirmininkė Libi, libiečiams reikia naujos Libijos, bet kuriant naują Libiją, pirmiausia, reikia susitvarkyti su Gaddafiu. Kol nebus susitvarkyta su autokratiniu režimu, tuol tol šalies piliečiai susidurs su grėsme. Šis konfliktas įgavo tarptautinį matmenį ir įsisiautėjo pilietinis karas, kuris išdraskė ir padalijo valstybę. Taigi dabar labai svarbu sutaikyti žmonės. Ir taip pat svarbu, kad laikinoji taryba dirbtų tvirtų demokratinių pagrindų. Ir mes turime padėti tam perinamajam laikotarpiu, per, šiai šaliai per tą perinam, per, perinamąjį laikotarpį ir finansinę prasme, ir taip pat e, demokratinių ekspertinių žinių prasme. Dėkoju. Ačiū. Pone Nedevelova, prašom. Labai ačiū, mėly kolegos. Libija šiuo metu yra atsidūrusi kryškelėje. Tik prieš dvi savaitės Libijos įmonių sąskaitos e, vėl buvo atšildytos ir jos, jomis gali būti naudojamasi. Labai svarbu pasiekti demokratiją ir jeigu viskas veiks tinkamai, taip ir bus. Tačiau žinome, kad tokie pereinamai pokyčiai yra labai sudėtingi. Pasižiūrėkime į Iraką. E, rezultatų buvo pasiekta nedaug. Todėl manau, jog labai svarbu stebėti pokyčius Libijoje labai atidžiai ir taip pat būtina užkirsti kelią kraujo praleimui. Aš visiškai sutinku su ponia Ašton. Yra pats laikas dabar suteikti valdžią patiems žmonėms Libijoje. Tai yra labai sudėtingas išbandymas ne tik Libijos žmonėms, tačiau ir visai tarptautiniai bendruomeniai. Ačiū. Grazie, la parola. Ačiū. Pone Depasku, prašom. Tripoli, the situation in... Libija įžengė į naują delikačią gležną etapą, reikia atkurti institucijas ir, aišku, reikia valdyti tos procesus, nes jeigu jie nebus valdomi, tuomet bus žaidžiama valdžios korta. Tai, kad dauguma tokių grupių ir Gaddafio lojalistų yra dar nemažai ir aktyviai veikia, tai komplikuoja procesą. Be kita ko, šalies administracija turi būti atskirta nuo valstybės kūrimo. Tie du dalykai turi būti atskirti, nes jeigu ne, tuomet šalies atkūrimas taps sudėtingas. Yra ir kitų išorinių aspektų, kaip padėti, kaip teikti paramą ir nesikišti. Ir kaip būtų galima dvišalių ir daugia šalių pagrindų teikti tą paramą. Šioje naujoje stadijoje NATO, veiks, NATO vaidmuo irgi yra gan sudėtingas. Reikia bandyti vengti perdėm kištis į valdžios e, reikalus. Dėkoju. Ačiū. Ponas Mavro Nikolaus. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Libijos atkūrimas, kaip sakė visi kalbėtojai, turi vykti su ES parama. ES turi dirbti iš vien ir padėti arabų šalims bendrai, kad jos galėtų sukurti naujasią savo valstybės. Nes jeigu to nepadarysime mes, įsitrauks kitos valstybės ir atliks tą darbą už mus. Švelgiant į, tarkim, Turkijos vaidmenį artimuosiuose rytuose ir tai, kad Turkija nori vaidinti lyderio vaidmenį atkuriant Libiją, atsižvelgiant į tai, mes turime būti veiksmingesni ES ir priminti Turkijai, kad jeigu ji nori prisijungti prie ES, privalo padėti toms valstybėms, ypatingai Libijai Ačiū. Ponės Argentinė. Ponės Argentinė. Ir toliau e, arabų, e, vaizdžiai tariant, kulkos atsimuša Ir e, Tunise, Egipte, Libijoje reikia e, demokratiją vystyti, tai tam turi būti sukurti konkretūs projektai, jau dabar pirmieji prioritetai su, e, nu, nustatyti. Bendradarbiavimas Humanitarinė parama e, daug kas yra nustatyta, tačiau dabar jau reikia imtis konkrečių veiksmų. Europos e, kaiminystės e, politika, Europa viduržėme jūrai, tą politiką reikia stiprinti. Ypatingai reikia stiprinti Europos bendradarbiavimo instrumentą, kuris leistų konkrečius projektus finansuoti. E, tik kartu dirbdami galėsime pragmatiškai e, spręsti visus e, tikslus, o piliečiai pasinaudoti, Libijos ir kitų šalių piliečiai pasinaudoti tuo, ką siūlo Europos Sąjunga. Dabar kalbės ponės Argentinė. Dėkoju, ponė pirmininkė praeitais metais Europos parlamentas mėgino aiškiai išsiaiškinti, kur nuėjo tie 60 milijonų eurų skirti Libijai, e, skirti migrantų e, situacijai pagerinti, sienoms apsaugoti ir ap, e, užkirsti kelią, kad į Libiją plauktų migrantai, o iš Libijos toliau į Europą. Dažnai tai buvo e, diktat kultūrų e, iš savo šalių išginti žmonės Saharos e, regione, visi žmonės, kurie išvyko iš Libijos, kurie yra tose šalise, ir Somalio, ir e, Eritrejos žmonės, visi jie yra pabėgėliai. Jų yra daugiau negu 5000, tad norėčiau komisijos paklausti, o ypating, paprašyti, o ypatingai tarybos paprašyti, kad būtų užtikrinta, kad šitie žmonės uh, pateks į Europą. Taigi e, buvo kažkur tai skirti tie 60 milijonų e, eurų, tik neaišku, kurie nukeliavo. Ponas Ferreira. Ačiū pirmininkė. NATO pradėjo tikras žudynės penki mėnesiai bombardavimo, e, daug žmonių e, nekaltų žuvo, e, daug pastatų sugriauta. Štai tokia yra realybė. Realybė, kurią sukūrė tie, kurie pradėjo šalį plėšti ir nenori jos atstatinėti. Kita vertus, ta, šalis, ta šalį ruošiamasi atstatinėti, bet tik ne Libių naudai. Libių tauta buvo tapusi tarptautinės teisės auka. Labai e, veidmainiškai NATO e, sakė, kad reikia civilius apsaugoti ir tuo pačiu viską bombardavo. Tai yra tiesiog Europos ir Amerikos imperializmo karas, kaip ir visi prieš tai vykę karai. Tačiau žmonės turi patys savo suvereniteto vardan viską paimti į rankas. Labai ačiū, sako pirmininkė, prašau laikytis kalbėjimui skirto laiko. Ponas Paška, ačiū ponė pirmininkė. Libijoje po pilietinio karo dabar periname prie situacijos, kai nereikia ginklų ir e, tiesiog reikia sutaikyti žmonės. Anksčiau Libija buvo turtinga valstybė, o dabar vis tiek ji priklausys nuo mūsų pagalbos ir paramos. Šalies piliečiai priklausys nuo bazinių dalykų ir vandens, ir maisto, ir kūro, kas yra paradoksalu, reiks atkurti, atstatyti pastatus, namus, ligoninės, sukurti viešą, viešos administracijos sistemą po tokių, tokių kraujo praleimų. Taigi Libija susiduria su atkūrimo etapu ir dabar mums reikia ištiesti pagalbos ranką Libijai ir šalia tos materialiosios pagalbos reikia atsižvelgti į bazinius žmonių poreikius, padėti jiems sukurti demokratinę visuomenę ir institucijas, kurios prisimtų atsakomybę už sąžiningą, teisingą šalies valdymą ir administravimą. Na ir tie procesai turės būti ilgalaikiai. Ir tikrai negalime palikti šios valstybės tiems e, blogą linkintiems žmonėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Libija ketina pasitelkti šariato teisę. Tai nėra gerai. Mustafa Muhamed Žalil, Gaddafio teisingumo ministras, tą ketina padaryti. Libija buvo išlaisvinta NATO pagalba vakarų demokratijos. Norėjo auks, juodojo aukso iš Gaddafio ir dėl to daugelis jam lankstėsi. Tačiau, kaip žinome, daugiau galima uždirbti eksportuojant naftos technologijas. Dėl to Europa turi paremti Libiją tam, kad tai ji taptų demokratiška, pluralistiška visuomenė su demokratinėmis struktūromis, kurios gerbtų žmogaus teisės ir kuriai Europa būtų tikra patikima partnerė. Ačiū, ponas Bronsas, paskutinis kalbėtojas. Ačiū. Na, nereikia reikšti užuojautos tokiam tironui kaip Gaddafis. Pagal Gaddafio planą buvo siekiama ambicingo tikslo parduoti pelningai naftą. Taip pat reikia pripažinti, kad Alan Duncan, buvęs tarptautinės priekybos ministras, pasirašė sandorį su taryba ir vetavo vieną kompaniją, kurioje anksčiau dirbo Dankanas. Vitol, vienas, vienas didžiausių naftos gavybos, viena didžiausių gavybos įmonių, gavo monopoliją Libijoje. Taip pat laikinoji taryba pripažino, kad pripažįsta Izraelio valstybę. Tai yra žingsnis, kurio nesijima kitos arabų valstybės. Na ir tikiuosi, kad tai nebus ir nebuvo prisidėjęs prie, veiksnys prisidėjęs prie tų konfliktų. Ačiū. Dabar kviečiame komisijos narį Füllerį atsakyti į klausimus ir prisidėti prie diskusijų. Madam President, uh, uh, thank you very much. Uh, uh... Ačiū, ponas Fiulė. Šiandien tikrai man labai malonu dalyvauti šiuose diskusijose kaip Europos komisijos vicepirmininkui ir taip pat e, dalyvaujant e, ponui Daugelevič. Mes e, turime taip pat ir išorės veiksmų tarybą ir komisiją. Antra, manau, jog yra labai svarbu pasižiūrėti į šias diskusijas prisimenant taip pat ir anksčiau vykusias mūsų diskusijas, kuomet e, kovo mėnesį paskelbėme komunikatą. Būtina užtikrinti, kad per tokias diskusijas būtų imamasi veiksmų Libijoje ir kitose valstybėse ir kad būtų atspindėti tie labai svarbus principai. Mūsų debatų dėka buvo pasiekta, jog paskelbėme šios du svarbius komunikatus. Aš vertinu šią stiprią žinę, kuri iškyla po šių diskusijų. ES turi stiprų interesą užtikrinti naujos Libijos iškilimą, kuri būtų demokratiška ir visiškai integruota tarptautinėje ir euro viduržėmio bendruomenėje. Norėčiau tarti keletą pastebėjimų apie mūsų teikiamą paramą Prieš tai, kol žlugo Tripolis, mes pradėjome laikinosios bendradarbiavimą su laikinaja taryba. Mūsų parama apima taip pat ir techninio pobūdžio paramą karinėms ir valstybinėms institucijoms, taip pat padedame stiprinti administracinius gebėjimus, remiame demokratinės teisės, kapitalo kūrimą, raginame kurti pilietinę visuomenę, ir taip pat iš naujo steigti mokyklas. Taip pat būtina skubiai teikti paramą sveikatos sektoriui bei žmonėms, tokiems kaip migrantai ir tie, kurie neteko savo e, gimtųjų namų. Padėtis Libijoje vystosi labai greitai po to, kai buvo, e, kai žlugo Tripolis. Ir čia perinu prie savo antrojo pastebėjimo. 2011 m. rugsėjo 1 d. buvo surinkta tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo valstybių ir vyriausybių vadovai bei Libijos nacionalinės laikinosios tarybos atstovai. Šis susitikimas įvyko Paryžiuje. Mes ir toliau reiškiame paramą laikinai Libijos vyriausybei, atsakingoms institucijoms ir taip pat dešimčiai valstybių tame regione. Rugsėjo antrą dieną įvyko techninio pobūdžio susitikimas taip pat dalyvavo nacionalinės laikinosios tarybos atstovai ir buvo nustatyti principai ir apimtis e, to, kaip reikėtų įvertinti pokrizinę padėtį ir kaip toliau planuoti paramą. Šių susitikimų metu Europos komisijos pirmininkas e, ponas Barozo, vėliau ir kiti mūsų kolegos, kartu su kitais dalyviais pasirašė dokumentą, kuris vadinasi e, atsiliepimas į iššūkius e, Libijoje. Šis dokumentas kviečia imtis atsako ir spręsti padėtį po konfliktinėje Libijoje. Ir aš esu tikras, kad šis gerbiamas Europos parlamentas taip pat yra susipažinęs su šiuo dokumentu. Nacionalinė laikinoji taryba šiuose susitikimuose išreiškė stiprią žinę, ji ragina glaudžiai koordinuoti donorų veiklą, vadovaujant jungtinėms tautoms, taip pat stipriai dalyvaujant ES bei Pasaulio bankui. Būtina pragmatiškai, operatyviai ir tikslingai vertinti Libijos prioritetus ir poreikius. Rugsėjo antrosios konferencijoje dalyvavo ES atstovai, dalyvavo taip pat ir pilietinės visuomenės atstovai, skaitant ir moterų organizacijas, sienų valdymo institucijas, taip pat dalyvavo žiniasklaidos atstovai. Ir konferencija tvirtai rėmė ir naujoji Libijos valdžia. Ir kaip mano kolega ministras jau pasakė, bendra išorės veiksmų tarybos misija buvo pasiusta į Libiją po rugsėjo 11-osios tam, kad būtų galima vykdyti Libijos vertinimo veiklą. Europos komisija yra pasirengusi mobilizuoti išteklius paprašius Libijos atsakingoms institucijoms teikti paramą, žinias ir sukoncentruoti finansavimą per vidutinį laikotarpį 2011-2013 metams Libijai ir tai sudarytų 60 milijonų eurų įvertinus e, poreikius, kuriuos e, išreikš e, naujoji Libijos valdžia. Tačiau būtina tai daryti kaip galima skubiau, tam, kad mes galėtume tinkamai paskirstyti finansinius išteklius. Diskusijų metu aš išgirdau daugelį labai konstruktyvių pasiūlymų iš ponios Brandner tokiais klausimais kaip sutaikinimas, Taip pat e, dėl to, jog reikėtų užtikrinti, kad nusikaltėliai būtų patraukti būžiamojo atsakomybėn, kad būtų galima atkurti e, privatų sektorių, sukurti elgesio kodeksus. Taip pat ponas Malahonas e, kalbėjo apie tai, jog reikėtų pasiūsti jungtinę komandą į Libiją, kuri galėtų stebėti padėtį. Ir taip pat ponė Dekezer kalbėjo apie poreikį uh, E, pasižiūrėti į imigraciją iš kitokio požiūrio taško. Mes rimtai atsižvelgėme į tokius pasiūlymus kartu su išorės veiksmų taryba, e, remiantis principais, apie kuriuos kalbėjau anksčiau. Ir mano paskutinis pastebėjimas. Libija turi labai daug išteklių. Ir jos sąskaitų atšildymas turėtų greitai leisti atkurti ekonomiką. Tuo pat metu svarbu užtikrinti patikimą naftos ir dujų išteklių valdymą. Šioje stabilizavimo, šiame stabilizavimo etape, e, kuomet jis pasibaigs, būtina suteikti tvirtą pagrindą ilgalaikiams santykiams su naujaja Libija. Mes turėtume būti pasirengę pasirašyti susitarimą su Libija. Šis susitarimas turėtų būti toks, e, koks yra, kokie yra pasirašyti ir su kaimininėmis viduržėmio jūros regiono valstybėmis. Tai pasiūstų stiprų signalą, kad ES yra pasirengusi sukurti tvirtą partnerystę su Libija, remiantis bendrais interesais ir abipusę pagarbą. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū labai komisarui Fiulė. Dabar norėčiau žodį suteikti vyriausiosios įgaliotinės atstovui, ponui Dogelevičiui. Prašau. Pone pirmininkė, komisarė Fiulė, gerbiami parlamentarai. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad manau, jog šios šiandienės diskusijos įrodo, kad mūsų europinė strategija ir taip pat tarptautinės bendruomenės strategija per pastarosius keletą mėnesių dėl Libijos davė pozityvių rezultatų. Ir aš manau, kad Libija tikrai buvo labai didžiulis išbandymas Europos užsienio saugumo politikai. Po to, kai įsigaliojo Lisabono sutartis ir aš manau, kad ES tą egzaminą labai gerai išlaikė. Šiandienės diskusijos parodė, kad Libija nėra kažkokia tai nutolusi, toli esanti valstybė, kur žmonės kariauja. Tai yra labai svarbi valstybė ES žmonėms. Tai yra šalis, kur europiečiai labai atidžiai seka įvykius ir yra suinteresuoti domisi, kas ten vyksta. Ir žinoma, tai dar apsunkina atsakomybės naštą mums, ES. Ir mes turime labai rimtai atlikti šią užduotį. Turime paremti Libijos žmonės, jiems atkūrus nepriklausomybę per šį sudėtingą perinamąjį laikotarpį. Aš manau, kad diskusijos šiandien taip pat parodė, kad visose šiose pastangose padėti Libijai yra ir nevyriausybinio organizacijų, ir pilietinės visuomenės, verslo, parlament, parlamentų, kitų organizacijų vaidmuo. Ir aš manau, kad ir vyriausioji galiotinė laikosi šio požiūrio. Ir išorės veiksmų tarnyba taip pat parems visas tas pastangas visais aspektais. Taip pat norėčiau pasakyti, kad eilė kalbėtojų e, iškėlė žmogaus teisų pažeidimo problemą ir tai, kad yra tokių pažeidinėjimų rizika. Vyriausiai galiotinė yra pasisakiusi šiuo klausimu ir akivaizdu, kad tai bus labai rimtas klausimas, rimta problema europiečiams vertinant padėtį. Tai bus didžiulė atsakomybė ir laikinai tarybai įrodyti, kad kai jie gali kontroliuoti situaciją, jie turi pasirūpinti, kad visi, visų tarptautinių standartų būtų laikomasi. Taip pat toks pats požiūris yra aktualus ir kitai pusiai. Bet kuriuo atveju žmogaus teisų klausimas bus Europos politikos naujos Libijos atžvilgių kertinis akmuo. Pone pirmininkė, e, tiek šiam kartui dėkoju už diskusijas ir e, tikrai laukiu rezoliucijos, kurią tikėtina patvirtinsite rytoj. Ačiū labai. Baigiame šias diskusijas. Gavome šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos ir balsuosime dėl jų rytoj 12 val. dienos. Periname prie kito.